Turiu Jums pranešti, ponas Vladimiras Remekas man pranešė apie savo atsistatydinimą iš parlamento nario pareigų nuo gruodžio 16 dienos. Remdamasis darbo tvarkos taisyklių ketvirtuoju straipsniu, Europos parlamentas paskelbė, kad yra laisva vieta nuo 2013 metų gruodžio 16 dienos. Parlamentas įgalioja atsakingą nacionalinę instituciją pateikti kandidato, pa, kandidatūrą. Ponios ir ponai, dabar perinama prie balsavimo. Ne, ponas Brokas nori pasisakyti dėl darbo tvarkos. Pone pirmininkė, noriu pranešti Europos parlamento nariams, kadangi balsuosime dėl Ukrainos, kad jau tris valandas Julijos Timošenko dukteriai yra neleidžiama aplankyti Julijos Timošenko kalėjimą ir pasitarti su ją. Ji sėdi dabar netoli um, e, tiksliau duktė ir advokatė sėdi netoli kalėjimo ir negali aplankyti Julius Timošenko. Ačiū už šią um, liūdną žinę, parodančią, kad situacija Ukrainoje intensyvėja ir iš Europos parlamento taip pat.